atidėti e, diskusijas. Tad dabar bet kokiu atveju suteiksiu žodį komisijos nariui, kad jis galėtų pristatyti klausimą, nes jį turbūt labai gerai žino. Ačiū pirmininkė. Komisijai iš tiesų labai e, svarbi sauga darbe Europos Sąjungoje, Europos Sąjungoje ir žino, kad Europos parlamentas labai domisi e, šią politikos rytimi. E, 2007-2012 metais parengta strategija turėjo teigiamų e, pasiekmių, kaip parodė mūsų įvertinimas. E, Įvertinimas parodė, kad Europos dimencija yra labai svarbi, kalbant apie e, saugumą ir sveikatą darbo vietoje. E, ši strategija buvo labai svarbi, e, siekiant sumažinti incidentų darbo vietoje skaičių, bei apskritai pagerinti teisės aktus šioje srityje. Mes pasiekėme 25 procentų užsibriežtą tikslą E, kitaip tariant, 12 e, metais e, turėtų, iki 2012 metų turėjo būti sumažintas incidentų darbo vietoje skaičius 25 procentais. Mes organizavimo konsultacijas ir sulaukėme labai daug atsakymų iš suinteresuotų asmenų, e, kurie e, pradėjo e, konsultacijas internetu. Tai buvo padaryta 13 metų gegužės mėnesį. Tuo pat metu buvo paskelbtas ir komisijos įvertinimas. Konsultacijos baigėsi 2013 m. rūpjūtį ir mes gavome daugiau nei 500 atsakymų. Komisija šiuo metu šiuos atsakymus analizuoja ir apsispręs dėl tolesnių veiksmų išanalizavus atsakymus. Taip pat reikia atsižvelgti tai, ką sako kito, kitos e, institucijos. Pavyzdžiui, Europos parlamentas parengęs 2011 metais e, rezoliuciją Taip pat ir tai, ką mums e, rekomenduoja specialus e, konsultacinis e, komitetas, pateikė savo nuomonę 2011 metais. Komisija pasirinko tokį požiūrį, kadangi rengiant naują strategiją reikia turėti įrodymus siekiant įsiaiškinti, ar tikrai įmantis ES lygmenių šioje srityje yra pasiekiama pridėtinė vertė ir kokie su sunkumai ar iššūkiai kiltų, pavyzdžiui, įmonėms. Reikia įvertinti strategijos poveikį įvairiose srityse, e, kokį poveikį ši strategija turi darbuotojams, įmonėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat reikia ją įvertinti per įvairias, per įvairias nacionalinės dimencijas. Uh, E, su kokiais iššūkiais, pavyzdžiui, buvo susidurta įgyvendinant pereito laikotarpio e, strategiją. Tuo pat metu e, komisija vertina apskritai visus teisės aktus šioje srityje. Viešasios konsultacijos buvo skirtos pagerinti skaidrumą, įtraukti bendruomenę, o tai yra labai svarbu, kalbant apie ES teisėkuros procesą. Suerte de que ha llegado la, la... Ačiū komisarui. Pasisekė. Pone Vėrės, klausimo autorė atvyko. Nors tam tikrą prasme turime komisaro atsakymą, kuriuo atidžiai išklausėme. Dabar išklausysime per man žberės penkias minutės, kad jį galėtų, užduotų, kad jį galėtų užduoti savo klausimą. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, labai atsiprašau dėl supainioto laiko. Dėkuoju Jums už e, tą informaciją dėl komisijos konsultacijų. Tam tikra prasme yra kaip ir užbėgama už akių tam klausimui, numatomas, nujaučiamas tas klausimas, kurį norėjo užduoti užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Europos parlamento. Aš noriu pasakyti, kad užimtumo ir socialinių reikalų komitetui tikrai svarbu yra užimtumo strategijos visi elementai, taip pat ir dėl darbuotojų sveikatos ir saugos. Ir labai neramina mus tie elementai. Um, Europos komisija savo kadencijos pradžioje su Europos parlamento ir tarybos palaikymu patvirtino strategiją, vadinamą 2020 metų strategiją, kur konkrečiai kalbama apie socialinį modelį, taip pat darbuotojų sveikatos ir saugą. Tai yra vieni iš elementų ir mes taip pat prisimename, kad komisijos pirmininkas praeitais metais tai yra prieš vienerius metus, um, pristatydamas savo kalbą dėl Europos ES būklės pasakė, kad socialinės modelis yra ES konkurencingumo elementas. Mums darbuotojų sveikatos ir saugos klausimai yra šio socialinio modelio esmė, širdis. Ir mes vis tik tai kartais susidarome įspūdį, kad kai yra ta krizė, krizė, kuri sustiprino dar tokios strategijos reikalingumą, vis tik tai ta strategija kažkaip palikta nuo šalyje srityje. Um, kalbant ne vien tik tai apie tą klausimą, kurį atsakoma žodžiu, reikia pasakyti, kad teisė, kur nesiniciatyv... teisė kūrinės iniciatyvos teisė um, kažkaip yra nepatekusi į šios komisijos prioritetinių darbų um, programą. Ir komisarė, mes norėtumėm sužinoti, kodėl taip yra kai eina kalba apie tai, kad mm, darbuotojų sveikatos ir saugos strategija yra tikrai visų um, veikėjų šios ryties pripažįstamas kaip labai svarbus socialinio modelio elementas, kaip elementas, kuris užtikrins pažangą valstybių narių tinkamą kryptimį, kokios vis tik tai kliūtis trukdė um, tą strategiją iš naujo patvirtinti. Um, Užimtumo socialinių reikalų komitetas. Um, pateikė šį klausimą, taip pat rezoliucijos projektą e, plenarnėje sesijoje galvoja apie visas priemonės ir atsakomybę. Mes nenorime čia plačios polemikos, mes tik tai norime žinoti e, šiame dabartinėme kontekste, kokios buvo tos kliūtis, kurios sutrūkdė jums kaip kolegijai um, atnaujinti tą strategiją, kuri yra absoliučiai būtina. Noriu pridurti, kad kai 2011 gruodžio 5 dieną Europos parlamentas patvirtino šios strategijos rezultatų įvertinimą, mes analizavome tos, šios krizės poveikį labiausiai pažeidžiamiesiems. Ir čia mes matome, kad ta strategija tikrai būtų ne vien tik tai būtina, taigi ją reikėtų atnaujinti, bet ji realiai iš gilumos atlieptų tuos mm, visus po, poreikius, kuriuos dar labiau išiškino ši krizė. Taigi, mm, ta, ta iniciatyva mm, yra keliama tuo tikslu, kad iš tikrųjų mus labai neramina tie pagrindiniai elementai e, socialinio modelio, kuris mums yra toks brangus. Tuo labiau, kad ši strategija, kurią mes tada pasitvirtiname ES, yra tokia strategija, kurią tikrai būtinai reikia atnaujinti, kadangi technologijos pasikeitė, E, technologinė evoliucija iš tikrųjų sukūrė daug naujų sunkumų užtikrinti darbuotojų sveikatos ir saugos lygį. Ir komisija iš tikrųjų savo konsultacijų metu matė, kad yra tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, stresas darbo vietoje, vienas iš labai svarbių elementų um, susijusių sveikatos ir saugos darbe užtikrinimu, ko anksčiau nebuvo. Taigi labai jau, jau labai seniai reikėjo patvirtinti e, tos strategijos atnaujinimą, pratesimą. Taigi tos konsultacijos, kurias jūs e, surengėte, tikrai mus pradžiugino, bet reikia žengti toliau. Ir norėčiau užimtumo socialinių reikalų komiteto vardu pasakyti, mes dabar baiminamės, kad ta strategija bus patvirtinta per vėlai. Ir tos viltis kurias mes siejame su socialiniu modeliu ir su šia strategija, galbūt kažkaip um, pamesti iš akių. Ir aš noriu pasakyti, kad užimtumo socialinio reikalų komiteto vardu mes, mes labai padėsime jums um, patvirtinti tą strategiją, kad realiai bent tik jūsų kadencijos būtų tas signalas pasiūstas aiškus, kad būtų patvirtinta iš nuojo ta strategija. Ir vis tik tai mes norime iškos atsakymą, kodėl praėjo tiek daug laiko, kodėl iki šiol nėra pateikta naujoji strategija. Ačiū per vanš. Dabar bus kalbama politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, žodės apie frakcijos vardu ponui Ori dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Įdėmiai klausiausi jūsų atsakymo. Džiaugiuosi, kad komisija teikia didelės svarbos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijai. Norėčiau pasakyti, kad mums tas klausimas taip pat labai svarbus, dėl to kaip tik tai patvirtinome kelias rezoliucijas šiuo klausimu. Paskutinį kartą Liepos mėnesį komiteto pirmininkas tai minėjo vidurio laikotarpio peržiūroje. Mes prašėme komisijos 11-aisiais, kad 12-aisiais strategija pas, strategijos laikotarpis pasibaigs ir kad reikia naujos strategijos. Tad turbūt tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Dabar vėlų yra, komisija turbūt e, užmygo ir konsultacijos labai vėlai prasidėjo su socialiniais e, partneriais. E, vertinimo dokumente nieko nematėme pasakyta apie tai, kada bus pateikta nauja strategija, kada įsigalios nauja strategija, tai mums labai svarbu, kadangi uh, Šis e, klausimas priklauso išskirtiniai sąjungos kompetencijai. Čia kalbame apie labai svarbų dalyką, kalbame apie žmonių gyvybės e, sveikatą, saugą e, darbę, tai labai svarbu ir konkurencijai Europos ekonomikos, konkurencingumui, skaidrumas, prognozamumas labai svarbu ir darbuotojams, ir įmonėms. Tad tuo suinteresuoti, suinteresuotos Europos įmonės. Tad toks nenoras spręsti šitą klausimą ir čia e, pritarčiau komiteto pirmininkui e, nesuprantamas. Tai neproduktyvu. Dėl to pateikiami atsitiktiniai e, atsakymai, nėra stabilumo ir tai kelia didelę grėsmę uh, o tai kažkaip tai reikia spręsti. Gerbiamas komisijos nariai, kodėl mes negalime patvirtinti strategijos? Kokia tokia svarbi kliūtis jums neleidžia to padaryti? Ačiū ponui Ary. Dabar žodis ponui Serkas dviem minutėm socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui kad e, atvyko pas mus tokį vėlyvą metą. Ačiū ir už tai, jog pasakėte, jog tai svarbus klausimas jums, kaip ir daugeliu mūsų, mūsų komitetui kyla nerimas. Ir gerbiamas komisijos nariai, nenori būti nemandagus, bet mūsų e, komitetą neramina e, tai, kad, e, kažin, ar komisija šį klausimą laiko tokia e, svarbu de, de facto, e, o ne tik tai žodžiais. Kaip sakėte, visi vertinimai atlikti, konsultacijos teigiamos, o strategija jau nebegalioja. Tai kodėlgi taip vėluojama? Galbūt galėtumėt mums e, pateikti konkrečią datą, kada bus pateikta strategija. Ar tai taip yra ne todėl, kad kai kurie jūsų kolegos e, mano, kad krizės metu kai kurie verslininkai gali pasakyti, dabar nemetas e, užkrauti didesnę naštą verslui, daugiau prievolių. Tačiau vien Ispanijoje jau įvyko šeši nelaimingi atsitikimai. Mes kalbame apie žmonių gyvenimo sąlygų gerinimą, kaip padidėja stresas, padidėja ir rizika. Ir antras mano klausimas komisijos nariai būtų toks. Uh, Daug kas man buvo pažadėta, tai pavyzdžiui, e, direktyva dėl e, kancerogeninių e, medžiagų, taip pat dėl darbo laiko. Norėčiau priminti teisų hartijos trečią straipsnį. Klausimų labai daug, bet atsakymų girdime nedaug. Pavojų uh, vis daugiau, niekas negerėja, problemos tik tai gilėja ir tai gali tik tai diskredituoti ES instituciją ir e, dėl, dėl to Europos darbuotojai taps svetimesni ES institucijom, nes nematys, kad sprendžiamos jų problemas. Ačiū žodis, ponė Harkis. Ačiū komisarui už atsakymą. Tačiau aš manau, kad reikalinga europinė darbuotojų sveikatos ir saugos strategija dėl įvairių priežasčių ir jos reikia dabar. Jeigu nėra strategijos, tai nacionalinės programos e, nebus įgyvenamos taip intensyviai. E, ir kalbant apie prevencinę kultūrą, ir rizikos, į rizikos um, įvertinimo galiu sakyti, kad um, ne visada yra atsižvelgiama į visus elementus. Ir kai nėra uh, ES strategijos, nėra tokio nuoseklumo uh, ir dėl tos priežasties nėra ES pridėtinės vertės, uh, dėl tos priežasties Europos dimensija labai svarbi. Taigi, kai vieną kartą darbuotojų sauga ir sveikata e, nueis į antrą planą ES, vėl sugražinti šią sritį į prioritetų sąrašą bus sunku. E, žinia, kad šiandieną žmonės patiria vis daugiau e, streso. Visai neseniai vienas stažuotojas Londono sityje mirė dėl nuovargio. Ir yra sakoma, kad būtina keisti e, darbo kultūrą finansinėse institucijose, keisti ir e, darbo valandas ir taip toliau. Taigi, jeigu nebus ES strategijos, nebus ir tos e, darbo, kultūros darbo vietoje ir Junktinėje karalystėje E, ketina streikuoti medikai dėl to, kad e, viena direktyva nebus įgyvendinta. Aš žinau, kad apie tą direktyvą šiandieną mes e, nekalbame, tačiau kalbame apie darbuotojų saugą ir sveikatą, apie kultūrą darbo vietoje. Taigi aš dar kartą norėčiau pasakyti, dėl įvairių priežasčių žmonės šiandieną patiria vis daugiau streso ir dėl tos priežasties E, visos socialinės problemos tik tai sustiprėja. Ir e, aš likausi nuomonės, kad kovoti su šiom problemom labai svarbi ir darbuotojų sveikatos ir saugos e, strategija dėl elektromagnetinio laukų direktyvos. Sveikinu jos patvirtin, patvirtinimą. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu dėlį. Ačiū pirmininkė. 2011 gruodį parlamentas didelę daugumą balsavo už mano pranešimą dėl ES e, darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos įgyveninimo 7-12 metų laikotarpių įvertinimo. Ir jau tada buvo pasiūstas pavojaus signalas dėl neraminančių darbuotojų sveikatos ir saugos sąlygų Europoje. Kas 7 sekundės darbuotojai ES nukenčia nuo o, darbo sąlygų, su darbu susijusių sąlygų. Kas 3,5 minutės yra e, o, žūsta žmogus. Taigi tikrai tokias baisiose sąlygose labai neramu yra dėl tos strategijos, kuri netnaujinta. Ją reikia atnaujinti kaip galima greičiau. Yra visa politinė valia ir daugiau kaip metai vis tik tai ES neturi darbuotojų sveikatos ir saugos srities koordinavimo septyneriems metams į priekį. Taigi reikia aiškiai pasakyti, kokia yra situacija. Komisija sako, kad darbuotojų sveikatos ir saugos strategija nėra o, prioritetas, kadangi tai per brangiai kainuoja. Įsivaizduokite, mes ekologijos e, srities rėmiai sakome, kad ne, tai netiesa. Mes reikalavome naujos sveikatos ir saugos darbė strategijos. Ji turi įsigalioti ne vėliau kaip 14 metų sausio 1 dieną. Visi darbuotojai turi apsaugoti nuo romenų ir skeletų skeleto e, sutrikimų, turi būti saugomi nuo streso darbe. Tai yra konkretus pasiūlymai, kur yra mano pranešime. Ir aš labai ramiai turiu pasakyti, tai yra moralinė klaida, kad yra užmerkiamos e, akis, nematoma ta strategija, kiek kainuoja nelaimingi atsitikimai darbe, 4 BVP procentai. Tai yra milijardai eurų. Taigi reikia imtis priemonių. Mums reikia skubios reakcijos, būtinai, nes ES turi apsaugoti visus darbuotojus. Darbuotojai neturi daugiau prarasti savo gyvybės, bandydami užsidirbti pragyvenimui. Taigi mums tikrai labai reikia tos Europos strategijos ir mes labai pasikliaujame jumis, komisarė. E, Ačiū kolegai. Paskutinė frakcijų vardu kalbės kolegė Zuber. Ačiū, pirmininkė. Luksemburgo bendrovė e, Samontan pastarosios poro metų e, užsiema vergovę, e, samdo darbuotojus portugalus e, pasienyje prie, prie Luksemburgo ir Prancūzijos moka labai mažai. E, bendrovė e, gavo daugiau negu 67 jos paramos iš socialinio, Europos socialinio fondo. E, gyvename 21 amžiui, bet darbuotojai dirba 19 amžiaus sąlygomis. Labai dažnai darbo sąlygos e, e, tokios blogos yra, kad iš tiesų kyla grėsmė, bet omenų neturime. Turime labai rimtai spręsti šitą klausimą. Žinome, kad nelaimingi atsitiktiniai darbe apie tai vyksta, bet apie juos nepranešama yra, reikia tinkamos stebėsenos viešų investicijų, tai reikia kovoti su rizikingu e, darbu, nes tuomet kyla didesnis nelaimingų atsitikimų darbe pavojus. Uh, Visa e, tai klausimai, kuriuos reikia spręsti skubiai, tai reikia integruoti ES politiką, nes ten vis mažiau dėmesio skiriama mūsų darbuotojų sveikatai ir orumui. Dabar parlamento nariai kalbės savo vardu, pradėsime nuo panios Bauer, jai žodis dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos narė. Darbuotojo sveikatos ir saugos tinklas labai svarbus savaime. E, tai taip pat prisideda labai daug prie e, konkurencingumo uh, Komisija tyria konkurencingumą, bet neturi pažangios darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos. Tai mus neramina, nes statistikos duomenės prastėja, mažėja darbo vietų, 53 procentai e, darbuotojų susiduria su problemom susijusiom su nelaimingais atsitikimais darbe darbo vietose rizika didesnė negu kasdieniam gyvenime, tai ypač pasakytina apie smulkų vidutinį verslą. Ir e, sveikatai ir saugai darbe užtikrinti skirti veiksmai gali daug ką e, pakeisti. Dėgiamos naujos technologijos, tačiau taip pat yra ir kitų veiksnių, e, daug kur įranga sensta ir E, kyla ir kitokia rizika. Daug ką būtų galima paminėti, daug skaidžių e, patiekti. 2,5 milijonų darbuotojų yra paveikiami nelaimingų atsitikimų darbe, tūkstančiai netenka e, darbo. Slovakijoje šiandien įvyko nelaimingas atsikimas darbe, kaip tik tai, taigi tūkstančiai e, miršt, miršta dėl tokių nelaimingų atsitikimų ir tai labai dažnai pamirštame kad yra labai plačiai paplitusių e, rizikų darbe, tūkstančiai tampa invalidais dėl nelaimingo atsitikimo darbe, Atitinkama tada konvencija e, turėtų būti įgyvendama ES teisės aktais, to nepadaryta ir labai e, gaila, todėl e, būtina, kad komisija parengtų naują strategiją skirtą esamų pavojų mažinimui. Norėčiau paraginti jūs tai padaryti. Ačiū, Edi, dabar sutiksiu žodį poniai Estrelai dviem minutėm. Tariu para o Parlamento Europeu. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie darbuotojų sveikatą ir saugą, tai Europos parlamentui šis klausimas yra prioritetinis. Kai buvo parengta darbuotojų sveikatos ir saugos strategija 2002 metais, tikėjomės, kad jai pasibaigus 2012 metais bus patvirtinta nauja strategija. Taip neatsitiko, todėl mes klausime, kodėl naujos strategijos nėra. E, laikomės nuomonės, kad darbo vieta turėtų būti priderinama prie darbuotojų poreikių e, Pavyzdžiui, neturėtumėm pamiršti neščiųjų moterų, e, maitinančių moterų poreikių. Aš, pavyzdžiui, esu parengusi pranešimą šiuo klausimu Liepos mėnesį. Tiksliau, 2010 metais Europos parlamentas patvirtino mano pranešimą dėl besilaukiančių darbuotojų, tačiau dėja e, taryba dėl šio pranešimo jokių veiksmų nesijėmė. Ne vienas kalbėtojas pasakė, kad Europos parlamentas ne vieną kartą yra sakęs, kad reikia pagerinti ir e, teisės aktus e, susijusius su darbuotojų apsauga nuo raumenų ar skeleto. E, lygų. E, su tokiamis problemomis susiduria 25 milijonai e, žmonių, tiksliau 120 milijonų žmonių, o tai brangiai kainuoja mūsų valstybei. Pavyzdžiui, e, mano šalyje 25 procentai darbuotojų nedirba būtent dėl tokių reumatinių lygų. Aš apie tai žinau, todėl kad esu parlamentinės grupės uh, narė, kuri rūpinasi tokiais klausimais. Taigi visą tai rodo, kad reikalinga nauja strategija, e, o strategija turėtų atspindėti naują realybę. Ačiū. Ačiū Editai. Dabar žodis ponai Jazoviecka, prašome. Ačiū pirmininkė. ES sutartį sutarties e, pakeitimas reiškia, kad ES dalyjasi kompetenciją su valstybėmis narėmis šioje srityje. Daug valstybių narių nenori perimti aukštesnius standartus šioje srityje. Darbuotojų sveikatos ir saugos klausimai. Mm, tikrai nusipelno didesnio dėmesio ir jie, tie sprendimai galėtų būti priimami ES lygmenių e, nuo 78 metų pasitelkiant neprivalomo pobūdžio um, instrumentus ši strategija leido pagerinti e, nuostatą šioje srityje. Aš manau, kad e, galvojant apie tolesnį darbą, tikrai reikia daugiau pastangų šioje srityje. Gaila, kad komisija dėlse ir nepateikia atnaujintos strategijos. Darbuotojų sveikatos saugos klausimai tikrai aktualūs. Juos reikia spręsti, jei norime pasiekti 2020 metams užsibrieštų tikslų. įvertinant e, gyventojų senėjimo tendencijas, e, tai, kad žmonės ilgiau dirbs, reikia kad Europos lygmenių būtų mm, priimtos tokios priemonės, kurios leistų pritaikyti darbo vietas asmenėms, kuriems yra per 55 metus. Reikia mm, prevencinių priemonių, gerinant darbuotojų sveikatos ir saugos lygį. Reikia taip pat mm, siekti ir jaunimo situacijos gerinimo per atitinkamas priemonės, kad jie galėtų turėti didesnį profesinį judumą. Ir um, aišku, reikia atsižvelgti į technologijos pasikeitimus, uh, labai sparčius pasikeitimus ir tai tikrai turi tiesiog nepoveikio darbuotojų sveikatos ir saugos situacijai. Um, Europos komisija um, Nekartą patvirtino, kad 2007-2012 metų darbuotojų sveikatos saugos strategija davė rezultatų, bet aišku, kad yra sričių, kurias, kuriuose situaciją reikėtų gerinti. Todėl noriu paklausti, kodėl nėra naujos strategijos kitam laikotarpiu, 13-20 metų laikotarpiu. Ačiū. Ačiū, paskutinis kalbėtojas šiuose diskusijose yra MR Kostelo. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, ką pasakė kolegos užimtumo komitete kad e, vėluojama pateikti pasiūlymą dėl naujos e, darbuotojų sveikatos ir saugos e, strategijų. Kiekvienais metais E, įvyksta labai daug nelaimingų atsitikimų dar, da, darbe. Todėl būtina patvirtinti naują darbuotojų e, sveikatos ir saugos strategiją. Atrodo, kad tokios strategijos nebus 2014 metais ir e, neaišku, kodėl yra vėluojama. Strategija yra būtina atsižvelgiant į E, reumatinių lygų paplitimą, e, stresą, kurį patiria darbuotojai ir panašiai. Tokias problemas turi spręsti būtent strategija. Yra e, sakyta, kad tokia strategija apsaugo ir socialinį modelį, tačiau yra naudinga ir įmonėms. E, pagerina darbuotojų e, sveikatos būklę, todėl sumažėja ilgalaikis nedarbingumas ir taip toliau. E, buvo sakyta, kad na, galbūt dėl krizės vėluojama įgyvendinti šią strategiją. Tačiau aš laikausi nuomonės, kad darbuotojų sveikatos ir saugos strategija turi būti tokia, kuri padėtų mums išeiti iš šios krizės. Gerbiamas komisarė, jau mes vėluojame per ilgai, todėl reikia pagaliau, kad ES prisimtų savo atsakomybės ir patvirtintų šią strategiją. Ačiū. norėjau paklausti, ar norite užduoti klausimą, poniai Emer? Ar jūs norite, kad aš jūs įtraukčiau į kalbėtojų sąrašą pagal spontaniškų um, pasisakymų procedūrą? Pagidaujate iškelti mėlynąją kortelę, poniai Kostelo? Jeigu taip, Tada mūsų kolega iš Kroatijos. galės pasisakyti, tačiau jeigu jūs norite pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, jūs turėtumėt iškelti baltą kortelę. Tai tiesiog priminsiu jums e, šią informaciją. Atsiprašau už tokį nesusipratimą, tačiau vadovaujantis e, sukauptais e, pastarųjų metų duomenimis apie 4 milijonai e, žmonių kiekvienais metais susižeidžia, susižeidžia dar, darbe, o 500 žūva. E, Ir dažnai tokie žmonės dirbo įmonėse, kuriuose nebuvo paisoma saugos reikalavimo. E, tuo pat metu kyla kita problema. Darbuotojai nepakankamai žino apie sveikatą ir saugą darbe. Prevencija yra labai svarbi strategijos dalis. Mes turime apsaugoti mūsų darbuotojų sveikatą ir gyvybės. Be abejo, strategija turės ir ekonominį poveikį. Kroatijoje kiekvienam darbuotojai yra e, kiekvienais metais suteikiama 10 e, dienų vidutiniškai e, nedarbingumo atostogu. Tai yra iš tiesų įrodymai, kad reikalinga darbuotojų sveikatos ir saugos strategija. Ačiū. Prieš suteikiant žodį komisarui, norėčiau pasakyti, kad šiuose diskusijose dalyvavo 11 e, prelegentų, iš jų devynios moteris. Man atrodo, kad na, tokio dalyko negalime ignoruoti ir reikėtų pasakyti, kad pasiektas e, tam tikras e, rekordas, kad iš, 9, iš 11 kalbėtojų 9 e, buvo moteris. Aš nenoriu daryti kažkokių išvadų pats, manau, kad išvadas galima padaryti patys. E, komisaras ir aš privalome dalyvauti posėdėje, taigi esame tie du likę vyrai iš 11 kalbėtojų. Ir e, iš tiesų galiu pasakyti, kad moterų aktyvumas šiuose diskusijose yra labai um, svarbus. Dar kartą kartuoju, iš 11 pašnekovų 9 uh, buvo moteris. Ir dabar žodis suteikiamas komisarui. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems dalyvausiam diskusijom. Ačiū poniai Veraš už užduotą klausimą. Dėl darbuotojų sveikatos ir saugos norėčiau šiek tiek paaiškinti kontekstą, kad visiems būtų aišku. Krizė padarė didelę žalos, ne tik tai sumažėjo Europoje darbo vietų skaičius, bet tai padarė įtakos ir darbo sąlygom. Ir turime dirbti aktyviau, kad pagerintumėm darbo sąlygas ES visose darbo jėgos kategorijose. Pastaraisiais metais e, komisija e, vykdė nuolatinį dialogą su e, visoms interesuotom šalim darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. Padaryta pažangos dirbant su konkrečiais pasiūlymais, pavyzdžiui, konkrečiai kalbant apie elektromagnetinio lauko poveikį ir Norėčiau pasveikinti tai, kad visos e, frakcijos e, išsakė e, paramą sveikatos ir saugos darbė sričiai, bent jau tos frakcijos, kurios dalyvavo diskusijose, tai sveikintina. Ir manau, kad be stipraus politinio palaikymo neturėtumėm galimybės pasiekti pažangos. Ponas Ari ir pane Bauer. pasakė e, labai e, kategoriškai, kad tai yra susiję su bendra rinka e, ir kalbant apie vidaus rinką, jos konkurencingumą labai svarbu, kad darbuotojų sveikata ir sauga būtų E, labai e, svarbi ES politikos rytis. Ir norėčiau pabrėžti dar vieną aspektą, tai e, išorės dimencija. Ir turbūt buvote informuoti, kad ir aš pats ES vartu dalyvavau labai svarbiam dialoge apie darbuotojų sveikatą ir saugą kylančios ekonomikos šalise. Žinote apie incidentus Bang Bangladeše ir reikia stipraus e, atsako uh, iš ES, kalbant apie mažiau išsivystyčius regionus ir taptutinėje bendrovėje mes turbūt buvome aktyviausiai veikiantis duodant tą atsaką uh, tiems tragiškiam įvykiam. Uh, ir e, jei veiksime ir toliau e, nuosekliai ES e, viduje, visose valstybėse narėse, kuriuose dalyvauja vidaus rinkoje mūsų patikimumas tik tai didės. Pane Kostelo taip pat paminėjo labai svarbu aspektą, tai yra ryšys tarp darbuotojų sveikatos ir saugos ir demografinių pokyčių. Euro, Europoje darbo jėga E, ir traukiasi, ir e, sensta, ir labai svarbu užtikrinti, kad ta darbo jėga išliktų vis dėlto konkurencinga ir prisidėtų prie e, klėstėjimo artimiausiais dešimtmečiais. Ir tam mes turime investuoti darbuotojų sveikatą ir saugą, kadangi tai atsipirks. Uh, Kalbant apie konkrečius klausimus, kaip pavyzdžiui raumenų e, ir skeleto e, sutrikimai, tai tikrai manęs nereikia e, raginti, nes esu čia suinteresuotoje šalis, kuri patyrė to reiškinio blogąją pusę ir sutinku, kad krizė nepasiteisinimas. Ne, negalime apsiribuoti vien tik tai trumpuoju laikotarpiu, reikia galvoti apie ilgąjį laikotarpį, galvoti apie ilgalaikę politikos naudą, tačiau vis dėlto esminis klausimas, kai e, kalbame apie naują strategiją ir konkrečią e, datą, terminą, tai būtų pridinė vertė Valstybės narės daro pažangos konkrečiais klausimais, kaip pavyzdžiui sąlytis su tabako dūmais darbo vietoje ir čia padaryta pažangos valstybių narių lygmenių, taip pat stebėme pažangą e, e, geros įmonių praktikos rytyje, kaip pane Harkin sakė, e, įmonės žino, kad darbuotojų sveikata ir sauga tai yra investicijos, ne tik tai išlaidos. Mums tenka svarbi užduotis įgyvendinti galiojančius teisės aktus, kurie jau dabar e, galioja ES lygmenių. Ir aišku, čia yra tam tikrų netolygumų tarp valstybių narių. Ir e, žinoma, yra e, ta labai svarbi užduotis gyvendinti teisės aktus Pats nebejoju tuo, kiek svarbus veiksmai ateitie šioje srityje. Ir šįryt pirmininkas e, Baroso šioje salėje kalbėjo apie Europą 2020 strategijos svarbą e, komisijos veiksmams. Kaip žinote, šita e, strategija yra išreikšta skaičiais, kad reikia padidinti užimtumą iki 75 procentų. Ir manau, kad tvirta politika ES lygmenių ir valstybėse narėse komitete skirta darbuotojų sveikatai saugai gali prisidėti. Tiesą sakant, tai gali būti esminė dalis pastangų siekiant užtikrinti 75 e, procentų užimtumą. Kai kuriuose valstybėse jau yra 75 procentų arba didesnis užimtumas ir to šalis turi e, gerosios praktikos darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. Vis dėlto pirmininkas Barosa taip pat paminėjo, jog trūksta ryšto Ir e, tai yra pagrindinė e, rizika e, tenkanti Europos Sąjungai. Šiandien galiu Jums pasakyti, kad ryšto stoka kaip svarbiausia rizika taikytina ir šiai konkrečiai politikos sryčiai. Tačiau turim galvoje, kad Europos parlamentas taip ir tai tai remia, galbūt tai galima įveikti. Ačiū.